visiškai kitokio supratimo apie ekonominį finansinį ir kitokią kontrolę. ačiū labai. Ačiū. Naš další řečník je pan Zver. Ponas Zver.